Ir frakcija pateikė sąrašą kolegų, kurie bus paskirti e, e, įvairiose, kaip įvairių komitetų nariai. Jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet tie paskirimai bus laikomi kaip patvirtinti. Dabar kitas darbo tvarkymas.